kalbėsime apie Sudaną ir konkrečiai Amin Meki Medanį. Atvejai pirmiausia ponės Sargentinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes čia susirinkome, kad atkreiptume jūsų dėmesį į pono Amin Meki Medanį ir kitų aktyvistų padėtį Sudane. Esame čia tam, kad atkreiptume jūsų dėmesį į moterį, kuri buvo įkalinta prieš e, atostogas kartu su savo vaiku. Ir e, mes jau daug kartų prašome, kad parlamentas atkreiptų dėmesį į šią bylą. Sudano vyriausybė nei kiek negerbė žmogaus teisių. E, Amin Meki Medani buvo sulaikyta Hartume E, po to, kai e, jis dalyvavo renginyje, kuriame buvo pasirašyta rezoliucija dėl demokratijos įtvirtinimo Sudane. Mes norime užtikrinti, kad opozicija dar iki rinkimų pavasarį galėtų sutelkti jėgas. Opozicija teigia, kad pavasario balandžio 15-osios rinkimai bus nepatikimi. Labai sunku E, sekti įvykius Sudane, nes jie nuolat kinta. Pastangos e, pagerinti padėtį yra nuolat e, vyriausybės paminamos. Vakar mes kalbėjome apie hartumo procesą. ES su Šiaurės Afrikos valstybėmis tame procese pasirašė susitarimą, kuriuo migrantai būtų išlaikomi Afrikoje ir su Sudanu tai turėtų būti pasirašyta. Bet kadangi yra sulaikyti trys žmogaus teisų gynėjai, turime pripažinti, kad gėda yra ir palaikyti dialogą su tokia valstybė kaip Sudanas. Mes turime užtikrinti, kad žmonės neatsidurtų dar sudėtingesnėje padėje, nes jie pasirašo tokį susitarimą nebegalės net pabėgti. Gordon. Ačiū. Dar kartą pirmininkas prašo tylos. Pone Stelė. Pone pirmininkė, šiuo metu pabaigoje e, buvo padaryta e, mirties bausmė Marija Ibrahima Šik, Sudano gyventojai. E, Tartutinė bendruomenė buvo priblokšta, buvo dabar reikalinga pagalba daktarui Arminui Mekimedani, kuris yra žmogaus teisų aktyvistas ir kuris nuo šių metų gruodžio 6 dienos yra kalinamas, todėl, kad jis pasirašė e, raginam, deklaraciją raginimas Sudanui. E, po šios deklaracijos pasirašymo prasidėjo e, kovos dėl žmogaus teisių, dabar siekiama taikaus proceso rengiantis rinkimams. Mes reikalaujame nedėlis Jansen paleisti poną Medanį, kuriam jau 76 metai jisai vartoja vaistus, tačiau Sudano saugumo tarnybos e, jam neleidžia vaistų vartoti. Tai kelia grėsmę jo gyvybei. Mes reikalaujame, kad e, tai, ši praktika baigtųsi, Meki būtų paleistas. Ponas Tenokas. Pone pirmininkė. Kas čia dedasi? Ar negirdis manęs? Mr. President, the ECR Porė pirmininkė ACR kreipėsi į Sudano administraciją, kad būtų paleistas dr. Samin Mekimedani nedelsiant. Jo sulaikimas buvo piktavališkas ir jo įkalinimas e, yra bandymas sustabdyti jo pagrįstą žmogaus teisų veiklą. Tai kelia rimtų grėsmių jos veikatai. Jam 76 metai jis kenčia nuo diabeto ir turi aukštą kraujo spaudimą saugumo tarnybų medicinės tarnybos tą pripažįsta. E, be to, matėme, kad šiuo atveju prezidentas elgėsi apgailėtinai. Vietoj to, kad e, e, mano frakcija reikalauja, kad E, būtų ponas Amin Meki Medanį paleistas ir būtų nutraukti bet kokie veiksmai prie žmogaus teisų gynėjus. Galiausiai Junktinių tautų deklaracija dėl žmogaus teisų gynėjų turi būti pritaikyta, nes ją Sudanas, kaip ir visi kiti, to regiono veikėjai yra ratifikavęs. Dankį. Ponas Weidenholzert. Ačiū pirmininkė. Jau trečią kartą pastaruoju metu nagrinėjame situaciją regione, žmogaus teisų padėtį. Ir vis pasigirsta žodžiai, kad e, žmogaus teisės yra aukojamos vardan saugumo. Taip neteisinga. Stabilumas bus tik tuo met, jei bus užtikrinama pagarba žmogaus teisėm bei teisinės valstybės principų laikymasis. Nuo gruodžio mėnesio Sudane buvo pasirašyta deklaracija Meki e, duktė taip pat dalyvavo deklaracijos pasirašyme. Mes reikalaujame, kad e, daktaras Medani būtų paleistas nedelisant. Taip pat norime, kad kuo greičiau prasidėtų dialogas e, su šalies pajėgomis. Ačiū, ponas Korau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, kalbėjome apie deklaracija raginimas Sudanui. Būtent tai yra kreipimasis, kad e, į, į vyriausybę, kad nebūtų šalyje tik vienos partijos, kad būtų daugiau demokratijos. Nacionalinės e, žvalgybos tarnybos areštavo deklaracijos e, signatarus ir įkalino Arminą Mekimedanį, kuris yra aktyvus kovotojas. Ir taip pat kitus aktyvistus jie buvo areštuoti dėl to, kad e, bandė prieštarauti vyriausybei. Sudane sistemingai matome, kad yra pažeidinėjamos visų teisės, visų tų, kurie nusprendžia pasipriešinti ir išsakyti protesto žodžius. Mes turime apsaugoti tuos drąsius žmonės. Būtent e, tokia yra rezoliucijos esmė ir mes jai pritarėme. Dėkoju, ponas Paet ponė pirmininkė. Padėtis Sudane turi, nusipelnė mūsų dėmesio. Nuolatos gauname, gauname informaciją, kad, informacijos, kad žudomo žmonės, pažinėjimos jų teisės, yra įkalinami aktyvistai, Sudano kareiviai naudoja lytinę prievartą, prievartauja nepilnametės merginas. Sudano valdžios institucijos turi užkirsti tam kelią ir laikytis tarptautinių standartų ir normų, ypatingai jungtinių tautų deklaracijos dėl žmogaus teisų gynėjų. Taip pat e, kitų regionės, regioninių dokumentų, kuriuos pasirašęs yra ir Sudanas. Dr. Amino Mekim Medanė atvejis įrodo, kas yra blogai Sudane, jis turi būti nedelsiant išlaisvintas tarptautinio baudžiamo teismo prokuroras sukaupė įrodymų kad, apie tai, kad prezidentas yra atlikęs genocido nusikaltimų, karo nusikaltimų, tačiau Albašir vis dar yra šalies prezidentas ir toliau siautėja nusikaltimai. Junktinės tautos ir būdžiamasis teismas turi įgyvendinti sprendimus, kad būtų užkestas kelias žmogaus teisų pažeidimams Sudane ir kad nebūtų persekiojami žmogaus teisų aktyvistai ir gynėjai. Dėkoju. Ačiū, ponė Veržėt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, kaip ir kiti, pritariu Hartumo e, deklaracijai. Prezidentas e, šalyje iš tiesų vykdo netinkamą politiką. Jo dienos jau suskaičiuotos ir opozicija tikrai yra labai susitelkusi. Tai dėl to taip ir elgesi Sudano valdžios institucijos. Jau yra paskelbti rinkimai, ir yra užpuolama pilietinė visuomenė, daromas didžiulis spaudimas visais kanalais. Ir tokie kovotojai kaip Arminas Mekimedanis yra simbolis, bandant šalyje įveikti tos procesus. Ir tikrai tai, kokius veiksmus vykdo e, tarptautinė bendruomenė, nėra tie veiksmai pakankami, nes nėra pakankamai kritikuojama vyriausybė. Ir aišku, mes privalome reikalauti, kad nedelsiant būtų išlaisvinti visi politiniai kaliniai, mes turime paremti opoziciją ir jos pastangas siekti taikos šalyje. Ačiū ponas Gambius. Dėkoju, ponė pirmininkė. šį kartą tikrai mane užplūdo labai ypatingi jausmai, nes kalbu kaip minioje. Ir ponas Medani, mano manimu, dabar labai sudėtingoje situacijoje, jis yra pagyvenęs žmogus, turi sveikatos problemų, jį sulaikė tik dėl to, kad jis siekia geresnės ateities savo žmonėms. Jis nori pasiekti tos geresnės ateities taikiai. Jis taip pat nori tokios ateities, kuri būtų pagrįsta laisvė ir tomis vertybėmis, kurios mums yra bendros. Tai yra ir jų vertybės. Situacija yra labai prasta ir jis laikomas kaip labai pavojingas žmogus, nes jis e, bando prieštarauti Sudano vyriausybei. Jis pavojingas dėl to, kad siekia politinių ekonominių reformų savo šalyje. Sudano situacija yra labai sudėtinga, politinis dialogas yra labai gležnas, taigi ponas, tokie veikėjai kaip ponas Medan yra labai reikalingi. ES turi paraginti Sudano vyriausybę užtikrinti žodžio laisvę, sambūrio laisvę, žmogaus teisės ir nedelsiant turi išlaisvinti daktarą Medanį ir kitus veikėjus. Dėkoju. Nekengi. Ačiū, ponė pirmininkė. karas Sudane tęsiasi. Yra pažinėjimo žmogaus teisės visoje šalyje. Įvairios žmogaus teisės organizacijos dėl to nukenčia masinės žudinės Darfūrė. Pietų Kordo, Kordofano ir Mėlynojo Nilo regionuose vyksta daug neramumų. Tai tie įvykiai rodo, jog nuolatos yra pažinėjimo žmogaus teisės. Mes matome piknaudžiavimo ir prievartos opozicijos atžvilgių. Daktaras Armino Arminas Meki Medenį yra vienas iš tų žmonių, jam yra 76, jis savavališkai buvo sulaikytas e, saugumo tarnybų ir mes reikalaujame, griežtai reikalaujame, kad būtų užtikrintas įtraukiantis taikos procesas kuris leistų šaliai sugrįžti į teisinės valstybės, prie teisinės valstybės principų, užtikrinti viduje taiką visas Afrikos kišulys, e, kišulio regionas stebės e, situaciją ir matome, kad daug žmonių emigruoja iš šalies ir e, emigracijos procesai yra suaktyvėję. Ačiū, ponas Tomaševskis. Politinė ir socialinė padėtis Sudane tampa vis nestabilesnė. Ši šalis pasiekė kritinį tašką savo istorijoje kai valstybinės institucijos pradėjo naudoti ypatingai represinius policijos metodus. jų tikslas yra apriboti žodžio bei pasisakymo laisvę taip pat siekiama uždrausti laisvas politines diskusijas. ši veikla yra neteisėta tai atvirai pažeidžia tarptautinės teisės normas bei standartus. kaip piliečių laisvių komiteto narys noriu atkreipti dėmesį į nerimą keliantį įvykį žmogaus teisių gynėjo dr. medani suėmimą. norint apginti pagrindinis sudano gyventojų teises europos sąjunga privalo reaguoti griežtai. taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į persekiojimą dėl tikėjimo. turi būti užtikrinta tikėjimo laisvė tai negali būti persekiojimo priežastimi. nusiųskime aiškų signalą neleiskime tylėti atviros diskriminacijos metu. Ruego, por favor. Ačiū. Noriu paprašyti tylos. Prašau nebekalbėti. Ponas Kastaldo. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug ką būtų galima pasakyti apie Sudaną, bet viskas būtų neigiama. Kalbame apie Darfūro regiono problemas, ši problema neįspręsta. Tartutinis tribunolas e, sustabdė savo tyrimą šiame regione ir Albašyras nebebus e, patrauktas baudžiamojant atsakomybėn. Turime pripažinti, kad e, finansinė parama tiesiog dinksta toje šalyje. Kalbant apie poną Arminą Mekimedanį, jis yra labai drasus žmogaus teisų gynėjas, sergantis žmogus, pasirašęs deklaraciją raginimas Sudanui. Jis visada siekė, kad diktatūra Sudane būtų panaikinta. Kartu su juo buvo suimti ir mm, žurnalistai, opozicijos atstovai Rinkimai iš ties kelia įtampą. Būtina paleisti šį žmogų, būtina paleisti visus kalinamus žmonės. Ta šalis, kuris suima savo vaikus, žudo savo ateitį. Pana Šaprot. Monsieur le Président, chers collègues, le 6 décembre. Gruodžio 6 dieną e, daktaras Medani, kuris yra žmogaus teisų gynėjas, buvo Sudano saugumo tarnybo areštuotas. Tai dar kartą parodo, kad Sudanas e, yra įsivėlęs į krūviną pilietinį karą, kuris riboja bet kokias e, laisvės, tarp jų ir žodžio laisvę. O daktaro Medanį atveju tai yra susiję su religijos laisvės ribojimu. Kolegos, puikiai žinote, kad šioje valstybėje krikščionys yra didelė dalimi persekojami. Ir mes e, matome, kaip krikščionys yra baudžiami mirties bausme e, kartumo tribunolo. Mūsų siūloma rezoliucija vis tik tai. E, nėra priimtina, žinant, kokia baisi padėtis toje valstybėje. Atrodo, kad vakarai e, labai pasyviai vertina tą padėtį. Jeigu mes nieko nedarysime, mes e, dar labiau apsunkinsime žmonių, kurie kenčia nuo šio režimo padėtį. Mūsų frakcija susilaikys, mes e, manome, kad jeigu balsuotume prieš reikštų, kad susitaikome su nusikalstamu, bet jeigu balsuotume už reikštų, kad susitaikome su nepakankama reakcija. Ačiū, pane Ardenburgo. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą Europos parlamente kalbame apie žmogaus teisų gynėjų persekiojimą ir kalinimą. Sudane. E, gruodžio 6 dieną buvo įkalintas 76 metų daktaras Arminas Mekimedanis, e, žmogaus teisų gynėjas. E, kovojęs e, dėl demokratijos pasirašęs deklaraciją raginamas e, Sudanui Noriu kreiptis prašydama, kad e, būtų imtasi žingsnių, kad šis žmogus būtų paleistas, o e, taip pat smerkiame e, tai, kad sunkiai sergantis žmogus yra laikomas nežmoniškomis sąlygomis, jam neduodama vaistų. Būtina paleisti visus įkalintus žmogaus teisų gynėjus. Reikia pagaliau padėti tašką šioje byloje ir šioje praktikoje reikia užtikrinti, kad žmogaus teisės galėtų laisvai, e, galėtų būti gerbiamos, o žmonės galėtų reikšti savo mintis ir laisvai rinktis. Ačiū, panas Mair. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip jau buvo kalbėta, daktaras Medanė gruodžio pradžioje Sudano e, saugumo tarnybų buvo suimtas. Kodėl tai vyko dar neaišku. Tikriausiai todėl, kad jis pasirašė deklaraciją raginimas Sudanui. Tai yra iniciatyva e, kurio įsipareigojama siekti užbaigti e, konfliktus Sudane. Tragiška tai, kad 76 metų žmogus yra suimamas dėl to, kad jis kovoja dėl demokratijos. Tačiau ne, nežvelgime į Sudaną. E, gruodžio 14 dieną 31 asmuo Turkijoje buvo suimti, tarp jų ir žurnalistai. Man tai pribloškiantis dalykas. Turėkime omenyje tai, kad vienas milijardų eurų, pasikartosiu, vienas milijardas eurų mokesčių mokėtojų pinigų iš ES e, siunčiama e, Turkijai 4,9 milijonai eurų 2007 metais buvo teikta Turkijai. Tuo tarpu Turkija vis tolsta nuo mūsų demokratinių vertybių. Ačiū. Dabar turėtų vykti spontaniški pasisakymai, tačiau bijau, neįmanoma šiandien bus to surenkti, nes laiko tam visiškai nebeliko. Taigi diskusijas e, užbaigs e, ponas Dela Vedova, bet prieš tai norėčiau pasveikinti delegaciją iš Šveicarijos parlamento. Jai vadovauja ponė Kathy Riklin. Jie dalyvavo užsienio reikalų komiteto Šveicarijos nacionalinės tarybos užsienio reikalų komiteto vicepirmininkų susitikime, taip pat e, ponas Roland Lino Bušel ir vicepirmininkas užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas.